Okay, good afternoon, colleagues. Sorry for the short delay. Kolegos, laba diena. Atsiprašau už vėlavimą. Pirmasis darbo tvarkės klausimas, darbo tvarkės tvirtinimas. Šiek tiek pakeisime darbo tvarkę. Koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas, kuris išdėstytas informacijoje apie susitikimą sausio 29 dieną kaip antrą klausimą svarstysime e, šį klausimą ir jeigu reikės pagal 105 taisyklę balsuoti, tai tą padarysime 16.35. Aš noriu pasakyti, sako ponas Daltonas, pagal taisyklę 205 penki norėčiau, kad mes balsuotume komitete dėl koordinatorių sprendimo, dėl e, septintojo straipsnio laikinojo sprendimo. Dėl Lenkijos e, vardinis balsavimas bus ir balsuosime dėl šio klausimo 16.35. E, ketvirto taško trečioji dalis. Žalieji prašo e, balsuoti ir tikr, būtent varnių būdų balsuosime. 45. Dešimtasis klausimas. E, pakrančių apsaugos tarnybą į vasario vėlesnę datą nukelsime šį balsavimą. Tiek pakeitimų, jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet tvirtiname darbo tvarkę. Pranešimai pirmininko. Vertimas e, užtikrintas visas kalbas, išskyrus Danų, Kratų ir Gėlų, koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas pagal 205 e, taisyklę viską jau aptarėme. Taip pat informacijos turime dėl deleguotų ir gyvenimo aktų. Jau kas nors norėtų išreikšti prieštaravimą, tai informuokite e, sekretoriatą iki vasario 11.12 valandos. Trečiasis darbo tvarkės klausimas teroristinio turinio sklaidos internete prevencija. Kolegos tikriausiai žinote, kad komisija pateikė parlamentui pasiūlymą E, praeitą rūdienį dėl šio klausimo. Pasiūlymas yra dar vienas žingsnis, įmantis visos eilės priemonių skirtų užtikrinti, kad internetas nebus naudojamas teroristiniai propagandai skleisti ir kad būtų greitai pašalinamas e, teroristinis turinys. E, šis klausimas yra labai svarbus, labai jautrus ir mūsų komiteto darbui tai yra taip pat labai svarbis rytis. Uh, E, diskusijos dėl pasiūlymo e, šiek tiek užvilkintos buvo dėl to, kad vidaus rinkos ir kultūros komitetai negalėjo pasidalykyti kompetenciją. Dabar šis klausimas išspręstas. Ir pranešėjas paaiškins, kaip viskas vyksta. Tai yra prioritetinis klausimas e, mūsų likusią kadencijos dalį ir aš tikiuosi, kad mes e, galėsime greitai atlikti savo darbų dalį. Be tolesnių įžangų suteiksiu žodį pranešiai pristatyti savo projektui. E, kolegai Dendalton suteiksiu žodį. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, aš galbūt pristatysiu Jums padėtį mūsų darbo su kitais komitetais, nes e, tos diskusijos užvilgna mūsų darbą. Vidaus rinkos komiteto kompetencija yra aktyvios priemonės kartu su mumis, nors mes tarsi esame pirmieji atsakingi už tai, o kultūros komiteto kompetencija yra audiovizualiniai dalykai. Tai yra, e, kaip žinia, susijęs su teroristiniu turiniu irgi jisai susijęs su tas rytimi ir mes dirbsime su dviem komitetais. Ir buvo problemų su kultūros komitetu, nes ir kilo problemų dėl darbo, bet tikiuosi, kad iki kadencijos pabaigos mes parengsime savo išvadas taryboms su taryba. E, taryba gruodį patvirtino savo išvadas ir tikimasi, kad mes viską sugebėsime greitai išspręsti ir aš nemanau, kad mes, kaip parlamentas ar komitetas, būtume kaltinami už vilkinimą, kad neparengsime laikų savo pirmojo svarstymo pozicijos. Visi žino, kad reikalingas toks teisės aktas, nes radikalėjimas internete yra vienas iš svarbesnių elementų. Ir e, reikia užtikrinti, e, kad platformose nebūtų atitinkamo turinio, ypač tie, kurie atsakingi už platformų taikymą ir reikia visoje ES užtikrinti, kad taip ir būtų daroma. E, pasiūlymų tikslas mūsų nuomonė teisingai suformuluotas, bet reikia tikslingesnių tam tikrų dalykų, kad jis būtų veiksmingesnis, ypač dėl žodžio laisvės įtvirtinimo, informacijos laisvės ir aš savo pranešimo projekte apie tai ir kalbu. Trumpai pristatysiu svarbiausias rytis, kurios, man atrodo, yra aktualiausios. Pirmiausia, prieptis. Dėl apriepties. Tai pasiūlymo. Mano nuomonė reikėtų pasižiūrėti, tai, kiek tai turėtų būti taikoma smulkioms studijams įmonėms. Taip pat reikėtų akcentuoti rizikinkesnius puslapius. Tačiau aš nenorėčiau, kad atsirastų labai daug išimčių ar slengsnių reikalavimų, nes mano nuomonė visuomet mes susipainiome ir teisės aktai būna neveiksmingi kai per daug e, tokių dalykų įvedama ir reikia numatyti sąlygas e, MVI ar prievolės išimti tokį turinį iš interneto puslapių. Taigi, man atrodo, kad šiaip apreiptis e, yra neblogai apibriešta, bet debesijos paslaugos ar turėtų būti įtraukta, infrastruktūra ar turėtų būti įtraukta, mano nuomonė, ne. Ir tie, kurie naudojasi tą infrastruktūrą, dažnai teikia prieglobos paslaugas, bet jie nekontroliuoja tam tikrų dalykų. E, taip pat dėl to atsiranda moralinis pavojus, nes jeigu platformas kleidžia inf, nes platforma ne vartotojai skleidžia informaciją ir kompetentingos institucijos turi pirmiausiai žiūrėti į platformą ir e, taikyti priemonės, jeigu jos e, nesilaiko reikalavimų. E, kiti pasiūlymai susijęs su pasiūlymu yra standartizuoti kituose teisės aktuose, bet dabar dėl apibriešties teroristinio turinio. Mano nuomonė geriausia būtų suderinti šią apibrėžtį su terorizmo direktyva, nes ten jau yra atitinkamas apibrėžimas, jis netobulas, kaip žinia, bet bent jau mes turime siekti prieartėti kaip galima labiau prie to apibrėžimo ir dabar nereikėtų, svarstant šį dokumentą, pradėti kalbėti apie tai, kas yra e, teroristinis turinys ir kas nėra nes e, egzistuoja skirtingi politiniai požiūriai. Tai visame pasaulyje. Taigi reikėtų e, su terorizmo direktyva sieti apibriežti teroristinio turinio. E, Šio požiūriu taip pat yra sudėtinga pirmiausiai platformoms apibriežti, koks turinys yra neteisėtas, koks e, nėra ir reikia padėti padėti įmonėms, e, reikia tam tikrų kriterijų, nes kitaip pernelyg daug atsiras privačios cenzūros. E, Valdžios institucijos turi labai aiškiai pateikti gairias šioje srityje ir nepali, nepalikti visko svetainėms interneto, nes dėl to gali kilti pavojus pagrindiniams laisvėms ir teisėms e, ribotos atsakomybės nuostatos elektroninės priekybos e, direktyvoje ir taip pat nuostatos reglamente, kurios leidžia valstybėms narėms uh, įvesti tam tikras priemonės reikalavimus prieglobos paslaugų teikėjams. Uh, nenoriu, kad būtų netiesiogiai per šį reglamentą įvesti tam tikrai apribojimai, pavyzdžiui, šeštame straipsnėje. Uh, E, jeigu pernelyg reikia e, siekti neapkrauti pernelyg dėlę naštą reikalavimų tam tikrų svetainių. Dar vienas dalykas - stebėsena. Uh, Taip pat reikia užtikrinti, kad platformų savanoriškos priemonės e, būtų vertinant ar, įvertintos, vertinant ar platforma atitinka reikalavimus ar ne. E, dar vienas klausimas, šeštasis straipsnis, e, žodžio laisvės suvaržymas. Aš su kolegomis mielai aptarsiu teisių e, galimybę rasti sprendimą ir nemanau, kad išbraukti šį straipsnį būtų geriausias sprendimas. Kai kurios aktyvios priemonės gali būti labai naudingos kovant su teroristiniu turiniu, tačiau tik tai tų platformų atveju, e, kurios kelia pavojų ir kurios nenori bendarbiauti su valdžios institucijomis. Vienos valandos taisyklė. E, tai labai svarbi pasiūlymo dalis ir sulauks daug prieštaravimų. Vienos valandos pašalinimo taisyklė sulaukė daug įvairių vertinimų E, vienos valandos principas yra labai svarbus, e, norint užkirsti kelią paplitimui turinio. Ir būtent per tokį laiką paplinta labai e, dažnai turinys. Ir jeigu pirmoji valanda yra paaiškinimas terminui, tai mums reikėtų pasižiūrėti į tą reikalavimą, nes neaišku, kiek laiko yra tam tikras turinys internete prieš uh, duodant nurodymą jį pašalinti. Ir mano nuomonė, uh, reikia dar pakalbėti apie tą vienos valandos nurodymą, aš palikau viską kaip yra, bet yra tam tikrų e, švelninančių priemonių ir reikia kalbėti apie platformą ir kompetentingą instituciją, apie veiksmus, e, kurie pradedami, kai platforma atsisako įvykti nurodymus ar neinformuoja e, kompetentingų institucijų. Tačiau e, su vienos valandos laikotarpiu dėl to yra gana nemažai problemų. Jeigu kalbėsime apie mikroplatformą, tai labai sunku bus e, užtikrinti, kad viskas bus e, daroma laikomasi to laiko limito. Desnių platformų atveju tą padaryti bus lengviau. Taigi mes turėtume uh, dar pasižiūrėti šį klausimą. Aš tikrai su šešėlės pranešėjais esu pasirengęs dirbti ir pasižiūrėti, kokį sprendimą galėtume rasti. Iš ką tik minėjau smulkesnės svetainės, jų ir skaitytojų, naudotojų ratas mažesnis, dėl to maž... yra mažesnis pavojus, kad jos plačiai paskleis teroristinį turinį, tačiau yra ir išimčių, nes kartais labai specifinė jų lankytojai yra su tam tikrais požiūrės ir kartais jos gali vaidinti radikalėjimo procese labai svarbu vaidmenį. Ir dėl to mes gana atsargiai turėtume žiūrėti žiūrėti į neįrašymą MVI, į tų taisyklių taikymą. Taip pat aš siūlau apibriežti. Ap, e, nustatyti tik vieną valstybėje narėje instituciją, kuri gali išduoti, e, iš, e, pateikti reikalavimą pašalinti tam tikrą turinį. Ir taip pat reikia tam tikrų sąlygų, kurios užtikrintų, kad platformos gaunančios tokį nurodymą kad jis yra, kad žinotų, kad jis yra tikras. E, dar vienas dalykas - apskūsti galimybę nurodymą pašalinti turinį e, turi būti numatyta ten, kur veikia teisėtas atstovas ar kur yra įsikūrusi įmonė. Ir tokiu atveju labai svarbu pasižiūrėti į aštuntą straipsnį, kompetentingos institucijos turi skelbti ataskaitas apie skaidrumą įmantis tam tikrų veiksmų, ypač nurodant atvejus, kai neteisingai turinys buvo nurodytas kaip teroristinis turinys. Pilietinės visuomenės vaidmuo labai svarbus. Dešimtame straipsnėje aš siekiu sustiprinti nuostatas ir e, taip pat e, dvi, sa, dvi savaitės. Mano ataskaita yra toks numatytas terminas skundams išnagrinėti. E, nuobaudų sistema reikia, kad ji būtų lanksti, e, reikia švelninantis aplinkybės numatyti, taip pat e, reikia atitinkamai naudoti 4 procentų apyvartos reikalavimą ir siejant jį su vienos valandos pašalinimu reikalavimu nuobaudos turėtų būti taikomas tada, kai sistemiškai nevykdomi reikalavimai. Ir mes e, kitokiu atveju rizikuojame tuo, kad pernelik daug e, bus pašalinta turinio ir kad e, atsiras savicenzūra. E, Baigdamas pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad manau, jog mums tikrai reikia šio teisės akto, tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad e, bus išvengta privačios e, cenzūros, savicenzūros ar e, pernelyg griežtos cenzūros iš kompetentingų institucijų pusės. Mano nuomonė, e, mes turime stebėsdami nepakenkti elektroninės prekybos direktyvos ir taip pat turime turėti e, pakankamai griežtas priemonės, kurios leistų veiksmingai veikti kompetentingoms institucijoms. Tiek norėjau pasakyti, dabar mielai išklausysiu kolegų. Ačiū, dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų, visų pirma, Rašyda Datė, APP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Kolegos, visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui Danieliui Daltonui už darbą su šiuo labai svarbiu pranešimu, skirtu kovai su terorizmu. Na, iki kadencijos pabaigos labai svarbu mums pasiekti pažangos nagrinėjant šį tekstą, todėl aš visiškai remiu mūsų pranešėją ir jo numatytą darbų kalendorių. Tikiuosi, kad šis tekstas bus patvirtintas iki kadencijos pabaigos ir tikiuosi, kad dėl to nekils diskusijų. E, šiuo metu mm, kova su terorizmu, radikalėjimu yra per silpna ir viso tie tragiški išpoliai, kuriuos matėme, kaip tik tai įrodo. Ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas e, galiausiai ėmėsi šio teisės akto, kuris labai svarbus užtikrinant piliečių Europoje saugumą. Na, siekiama sustiprinti teroristinio turinio šalinimą iš platformų, tačiau realybė vis dėlto rodo, kad to nepakanka. Visos skaitmeninės platformos turėtų domėtis šią temą ir mes turime įpareigoti jas ir taip pat padėti joms reaguoti. Ir būtent to ir siekiama šio teisės aktu. Komisijos e, pasiūlymas yra geras mūsų darbo pagrindas. Su tokiu reglamentu mes siekiame E, apsaugoti ES piliečius. Ir mes susidurėme su organizacijomis, kurios nukreipia mūsų jaunimą. Ir, na, kai kurios platformos gali susidurti su tam tikrais techniniais sunkumais, tačiau aš manau, kad mes neturime būti nuolaidus. Ir e, jau buvo mums pasakyta, kad nieko negalima padaryti, bet vis dėlto, kai buvo pateikti, pakei, patvirtinti teisės aktai, tai tam tikras šulinys, turinys buvo pašalintas. Taigi mes turime E, siekti to e, nuosekliai ir tvirtai. Taigi aš pasisakau už proaktyves priemonės, kurias siūlo Europos komisija. Man atrodo, kad labai svarbu, kad kiekviena skaitmeninė įmonė imtųsi kovoti su skaitmeniniu terorizmu ir tu, jos turi turėti priemonių, kurios būtų pritaikytos greitai aptikti ir panaikinti neteisėtą turinį. Ir kartu su kolegomis šešėliniais pranešėjais tikiuosi mums pavyks dar patobulinti tekstą, jį patikslinti kad šis reglamentas taptų tikrai veiksminga priemonė, kuri būtų taikoma nedviprasmiškai ir greitai. Taigi, e, pirmininkė, kolegos, aš noriu dar kartą akcentuoti, kokia svarbi mūsų politinė valia. Labai svarbu, kad mes siektume pažangos, tai yra šio parlamento vaidmuo, mums tenka atsakomybė prieš piliečius, kuriems atstovaujame, taigi mes negalime kratytis atsakomybės e, vien prisidengdami tuo, kad artėja kadencijos pabaiga. Ačiū. Ačiū. Dabar Žiau e, Laiden e, SND šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui Man susidaro įspūdis, kad jis e, stengiasi reaguoti į vairias idėjas, kurios buvo pateiktos komitete ir kitur, jis siekia kompromiso, tačiau mūsų problema ta, kad mus labai spaudžia laikas. Aš supra, esu supratęs, kad e, kai spaudžia laikas, reikia dirbti labai atsargiai. Žinoma, kartais reikia skubėti, dirbti skubiai. Tačiau ir, ir būtent šis veiksnys ir daro įtaką visam šiam dosie. Taigi svarbu labai intensyviai mums diskutuoti su pranešėju. E, turiu pasakyti, kad e, mano frakcijai reikia dar daugiau laiko e, padirbėti su šio klausimu, reikia tolesnių konsultacijų. Uh, manau, kad turime išryškinti keletą dalykų. Mes turime stengtis e, vengti taikyti privatinę teisę mm, šiai sričiai. Turėtų būti vis dėlto e, taikoma viešoji teisė. Bet man atrodo, kad mes kuriame tokią sistemą, kai sprendimus priims ne žmonės, o mašinos. Uh, O blogų pavyzdžių, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose mes tikrai matėme ne vieną, matėme, kaip galima prieiti iki absurdo. Taip pat svarbi mūsų diskusijų dalis yra ir teisų gynimo priemonės. Kas, kaip jos bus taikomos? Mm, taip pat dar norėčiau pasigilinti ir į vienos valandos taisyklę. Mm, policijos požiūrių jie atrodo visiškai pagrįsta, bet gerai pagalvojus, mm, yra, kyla tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, koks yra skirtumas tarp mažų ir didelių operatorių. Taip pat kada kas vyksta, galimi įvairūs laikai, bet iš tikrųjų teroristai niekada nemiega, jie rezga savo planus 24 valandas per parą. Taigi laukiu diskusijų, mums kyla esminių nuogastavimų. Labai svarbu viską išsiaiškinti ir tada žengti kitą žingsnį. Mums būtina dirbti rūpestingai ir atsargiai. Ir manau, kad mūsų pranešėjas yra pasiruošęs būtent taip ir dirbti. Ačiū. Dabar Maitė Aldė vardu. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau e, padėkoti pranešėjai dėl to, kad bandote E, dirbti toliau, konkretizuojant tam tikrus dalykus, apibrėžiant tiksliau tos problematinius dalykus, kuriuos apibrėžime ir taip pat, e, e, kaip sakėte, turime labai mažai laiko, turime visi susitelkti, dirbti kartu tam, kad galėtume pasiekti rezultatą, turėsime daug dirbti, nes yra daug dalykų, kuriuos reikia patikslinti pavyzdžiui, dėl apriepties apibrėžimų, saugumo, teisinio iškumo dalykų. Tai nėra kažkokie antrailiai klausimai. Žinome, kad e, pačios mažiausios detalės yra e, pačios svarbiausios ir tai yra taip pat dalykai susijęs su vieša erdvė, su privatumo dalykais ir mes turime viską labai griežtai apibrėžti. E, jeigu e, to, ką, pavyzdžiui, valdžios institucijos e, gali, ko gali reikalauti, prašyti, turi būti labai aiškiai apibriežta. Dėl to galite tikėtis mūsų paramos, dirbant toliau. Tai yra susiję ne tik su įmonėmis, bet ir su tuo, kas yra teikiama visuomenė. Ir dėl tai yra svarbiausias dalykas ir mes turime dirbti. Ir kaip jūs sakote, turime mes e, vadovautis e, tuo, ką nurodo direktyva, kovos su terorizmu direktyva, nes jeigu pradėsime išradėti naujus dalykus, niekaip negalėsime pabaigti visko laiku. Išskyrus e, tuos atvejus, kai neįmanoma pagal įstatymą to padaryti. Viena vienintelė e, institucija turi būti nu, paskirta valstybė narė ir neturėtų turėtume kalbėti apie savicenzūrą, nes tamet iškils labai rimtų problemų. Mes puikiai turime apibriežti, ko norime, nes iki pačių smulkiausių detalių. Ir e, turėtume viską tiksliai apibriežti, ypač galvodami apie smulkiuosius e, paslaugų teikėjus. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia daugiau lankstumo bendraujant su MVI. Mes tą remiame, bet taip pat reikėtų kur kas tiksliau viską apibrėžti, kadangi e, viešosios institucijos negali nu, numatyti pernelyg e, griežtų priemonių ar per daug reikalauti iš tų, kurie neturi priemonių įgyvendinti tų reikalavimų. Mes turime galvoti apie terminus, apie klaidas, gali būti pavyzdžiui sisteminės klaidas ar tyčinės klaidos. Ir kon, teismų kontrolė gali išsiaiškinti, e, kas e, yra kaltas, kas ne. Ir reikia taikyti tą principą ir virtualiam pasauliui. Ir pritaikyti mūsų priemonės. Jūs taip pat E, akcentavote tai, kad reikia nepamiršti, jog MVI e, neturi pakankamai dažnai išteklių. E, mes turėtume galbūt pagalvoti apie kažkokias paskatas, paramą, kad jos siektų įgyvendinti visus reikalavimus. Kitaip nepasieksime savo tikslų. Jūs kalbate apie aktyves priemonės. Ir apie šeštą ar aštuntą straipsnį ir tam tikrą neigiamą poveikį, mes pasisakom visuomet už proporcingumo principo taikymą, už paprastus dalykus, e, lengvai gyvendinamus. Ir kiekvienas turi e, dirbti pagal savo užimą vietą visuomenėje sistemoje. Jūs jau kalbėjote apie vienos valandos terminą. Ir valstybės narės, kurios yra atsakingos už tai, kad e, už nustatymą, ar turinys yra teroristinis ar ne, jos būtent e, pirmiausiai atsakingos už tai ir jos turi turėti e, labai greito reagavimo priemonės. Mes turime nepamiršti to, dirbdami kartu su jumis. Mes taip pat suprantame, kad uh, neiškumo atsisakymas, ketvirtas, penktas straipsnis, e, nurodymai pašalinti turimi, turinį, kuo paprastesni ir aiškesni e, mechanizmai bus, tuo geriau ir mes atitinkamus pakeitimus e, teiksime. Taip pat dar kartą noriu pasakyti, kad teismo kontrolė turi būti labai aiškiai apibriešta, visi turi žinoti, kuo turi vadovautis ir mes turime užtikrinti, kad minimaliai pasitaikys klaidų ir jeigu, pavyzdžiui, netyčinės klaidos, tai taip pat turi būti galimybė nustatyti numatytą. Mes turime uh, siekti dirbti toliau, esame pasirengę dirbti su jumis, bet teisinis aiškumas tikrai svarbiausias yra reglamento elementas. Visi visi, visos priemonės, mechanizmai, e, taikymos rytis, apreptis, e, kaip galima konkrečiau viskas turi būti išdėstyta. Mes neturėtume apsunkinti smulkių paslaugų teikėjų padėties ir taip pat turime suvokti galvoti apie tai, ką mums gali pasiūlyti vidaus rinkos ir kultūros komitetai, reikia pagalvoti apie tai ir jūs galite pasikliauti, galite pasikliauti mumis, mes tikrai esame pasirengę padėti jums, manome, kad teikiant pakeitimus bus galima išsklaidyti nuogastavimus, abejonės ir tikiuosi, kad galėsime padaryti kažką, kas bus e, naudinga. Ir būtent reikia dirbti vadovaujantis proporcingumo principu ir mes tikrai jūs paremsime, jeigu laikysitės tokios pozicijos. Ačiū dabar Eva Žolį, žaliųjų vardu, šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. E, visų pirma, noriu padėkoti Libė komiteto pranešėjų, taip pat Kult ir Imko komitetų pranešėjams už uh, pranešimą dėl teroristinio turinio internete šalinimo. Na, manau, kad mes visi pritarėme tikslui, dėl jo bejonių nekyla. Mes taip pat žinome, kad įvairių pranešimų duomenimis asmenų radikalėjimas vyksta ne tik internete, nors internetas prie to labai smarkiai prisideda. Galbūt yra šiokių tokių nesutarimų dėl priemonių ir met... būdų, kaip sustabdyti e, arba pašalinti teroristinį turinį. Nes mes nenorime, kad internetas taptų teroristinės propagandos įrankių, tačiau nenorime ir tokio interneto, kuris būtų iš esmės cenzūruojamas ir kuris kurio taisyklės numatytų ir nulemtų e, skaitmeninių technologijų gigantai. Taigi neturėtų būti per daug pažeidžiamos mūsų teisės, pagrindinės laisvės, todėl mes turime galvoti apie e, veiksmingą kovą su teroristiniu turiniu internete, nesukeldami pavojaus ne vienos mens e, žodžio laisviai. Ir mes negalime reaguoti, negalvodami apie pasiekmes. Ir manau, kad mes čia užduodame tinkamus klausimus. Ir būtent galvodami apie proporcingumą, teisingumą ir veiksmingumą, mes norėtume pakeisti, šiek tiek pateikti pakeitimų dėl Europos komisijos mm, pozicijos. Visų pirma, institucijos, kurios e, yra atsakingos e, duoti nurodymus šalinti turinį internete. Mūsų nuomonė tokia prerogatyva turėtų būti suteikta teisminėms institucijoms. Jeigu tai nėra e, teisminės institucijos, tai turėtų būti institucijos, kurios e, tikrai sugeba užtikrinti teisingumą. E, kitas dalykas, reikėtų išsiaiškinti, ką turime galvoje sakydami teroristinis turinys, kad neatsirastų piknaudžiavimo. Ir man šis klausimas ypač rūpi, kadangi Prancūzijoje jau buvo pritaikyti e, pritaikyti teisės aktai dėl kovų su terorizmu, jie buvo pritaikyti prieš žaliuosius, prieš aplinkosaugininkus. E, ir e, svarbiausia, mano mintis ta, kad turimos priemonės kartais yra panaudojamos netinkamiems tikslams. Toliau mintis įpareigoti platformas imtis proaktyvių priemonių. Mano frakcijai svarbu, kad Dėl to neatsirastų de facto prievolė e, numatyti automatinio parsisiunt, informacijos pasisiuntimo filtrus, nes tokie filtrai e, numatytų per didelį informacijos blokavimą. Nes e, gali būti, kad būtų blokuojami per dideli kiekiai informacijos. Toliau tarp valstybiniai aspektai taip pat kelia problemų. Ar tikrai mes manome, kad vienos valstybės institucijos viešoji institucija gali duoti nurodymus privačiai bendroviai, kurie veikia kitoje valstybė narėje? Tikrai nemanau, kad, pavyzdžiui, Vengrija galėtų mm, įpareigoti kokią nors prancūzijos platformą, e, pašalinti turinį be jokios kontrolės. Manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti. Toliau vienos valandos taisyklė skirta visoms prieglobos paslaugas teikiančioms įmonėms. Man atrodo, kad tai yra simbolinė ir nereali taisyklė. Mes turėtume rasti racionalesnį sprendimą. Ir, na, ironiška, kad aš esu pranešėja, rengiu kitą tekstą dėl bendradarbiavimo ir ten kalbama apie terminus ir apie e, turinį, kuris e, gali būti naudingas identifikuojant teroristus. Taigi ir kitas tekstas yra svarbus ir aš manau, kad e, dabar yra numatomos priemonės, dviejų rūšių priemonės, kurios tarpusavėje nedėra. E, Na, turime reglamento pasiūlymą, tai yra gerai ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti ambicingą susitarimą dėl šio teksto ir nekantriai lauksiu mūsų tolesnio bendradarbiavimo. Na, e, labai dėkuoju, matau, kad mes e, šiek tiek atsiliekame nuo e, mūsų darbo tvarkės ir toliau kalbėsime apie vis, visas. Ir aš dabar labai Norėčiau paprašyti, kad kalbė, kolegos, kurie nori kalbėti, kad jie kalbėtų trumpai. Na, aš atsiprašau, kad e, taip sakau, bet vis dėlto taip, taip turi būti. Pirmiausia, žodis ponui poniai. Labai ačiū. E, labai nuoširdžiai ačiū Danieliu Daltonui už gerą projektą šito pranešimo tai tikrai labai svarbi tema, esminė tema, tema ir mes turim kaip greičiau rasti sprendimą. Bet turiu ir keletą klausimų. Visų pirma, ar mums pasiseks e, parengti tinkamą apibriežtį ir ryšį su šito, šito e, reglamentu, su 17 metais priimtų e, kovos su terorizmu reglamentu. Toliau man kyla abejonių dėl vienos valandos termino. Na, žinoma, reikia veikti kaip greičiau, bet numatyti vieną valandą, tai aišku, gali tai sukelti įvairią įvairia, įvairių klaidų ir yra skirtingi vertinimai, skirtingi aiškinimai, skirtingai elgiamasi. Uh, policinės institucijos, kovos su terorizmu įstaigos gali skirtingai veikti, reikia e, ieškoti greičiausiai, galimybės greičiausiai veikti, bet ne per vieną valandą, nes vienos valandos taisyklė reiškia, kad pačios platformos turės nuspręsti, kas yra e, teroristinis turinys ir e, tokia teisė nuspręsti, tai turi atitinkamos tarnybas, bet ne platformas, kurios veikia pagal kitas taisyklės ir galim pažeisti piliečių laisvės. Ir dar reikia rasti mechanizmą, kaip vykdami sprendimai susiję su nuotraukomis, e, nes jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokios klaidos, tai piliečiai turi žinoti, kaip, kada ir kur kreiptis turėtų būti aiškiai apibriešta duomenų išlaikymo taisyklė ir taip pat reikia pagalvoti apie tai, kaip ir vėlgi kalbu apie tai, kad reikia skirti daugiau laiko ir ką daryti, kad skirti informacinę medžiagą nuo apie, medžiagą apie terorizmą nuo medžiagos skatinančios terorizmą, nes aiškinimai gali būti labai skirtingi ir kuo toliau dirbame, tai tikrai aš manau, kad mes galėsim puikiai bendradarbiauti su pranešėju. Ir dar kolega labai trumpai. Aš, pana Gomes, aš norėjau pasakyti, kad na, negaliu pritarti tam, kad yra e, sakoma, kad parlamentas vilkina. Na, kas, kas vilkina e, įgyvendinimą labai esminio, esminių priemonių kovai su terorizmu? Tai valstybės narės buvo daroma nuoroda į bendradarbiavimo e, lygį mm, FIU ir Europolas to reikalavo, bet apskritai gyvendinimas kovos su pinigų plovimo direktyvomis tai tikrai yra baisus, nes valstybės narės e, netinkamai veikia. Aš visiškai sutinku su kolegomis, kad reikia daryti viską kaip manoma greičiau, kad užbaigtume per šitą kadenciją ir reikia nuorodos į kovos su terorizmu direktyvą, buvo manoma, minima ir, ir e, prekybos direktyva, nu, bet manau, kad e, mes e, turim daryti viską, kad nebūtų pažydžiama saviriškos laisvė ir aš sutinku su kolegomis, kurie, turi, kurie minėjo, kad reikia užtikrinti tinkamą teismų kontrolė, nusprendžiant, ar turinys turėtų būti pašalinimas ar ne. Dėkoju. Na, pirmininkas, na, tai yra labai svarbus dokumentų projektai ir e, kreipiuosi į komisiją ir vis dėlto prašyčiau, kad e, būtų tikrai labai trumpai keletas pagrindinių dalykų ir paskui sutiks žodį vėl pranešėjui. Dėkoju, pirmininkė. Nušinčiai dėkoju ir pranešėjai už nuomonės projektą. Mes džiaugiamės, kad parlamentas žengia į priekį Ir remintis šią pirmąją diskusiją, aš tikiuosi, kad jūs padėsite mums šitą pasiūlymą padaryti dar labiau subalansuotų ir aš tikiuosi, kad dokumentas bus patvirtintas iki kadencijos pabaigos. Mums labai tai svarbu, nes tikrai yra didžiulė būtinybė, reikia šito teisės akto, nes teroristinis internete um, tikrai um, kurstė daug teroristinių išpulių, kurie vyko ES, tai nėra maža problema, nes teroristinio turinio internete yra labai daug ir reikia priemonių imtis labai greitai. Na, norėčiau e, paminėti trejata dalykų. Visų pirma, dėl apimties. Jūs darėte pastabas, jūs kalbėjote apie tai. Na, žinome, mes pritartume parlamento darbui, kad būtų galima apibriežti kokia yra taikymos rytis debesyje ir kitos paslaugos. Na, nekitiname tai traukti šitą pasiūlymą, bet aš manau, kad tai tikrai padės mums geriau parengti tekstą. Toliau, MVI jas reikia įrašyti į tai, į, ir įtraukti į taikymo sritį ir žinoma, mes negalime įti tokia kryptimi, kad mes atleistume juos nuo įvairių prievalių šitoje srityje paprasčiausiai dėl priežasčių, kurios yra susijusi su esama padėtimi. Teroristinis turinys telkiamas didžiuosiuose platformose, bet kadangi juos įmasi veiksmų, tai dabar tai plinta labai greitai į daugelį mažų ir vidutinių platformų visoje Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Taigi, jeigu juos neįtrauksime į šitą pasiūlymą, tai tikrai sumenkins e, teisės akto efektyvumą. Daugelis kalbėjo apie teroristinio turinio apibriešti. Manau, kad visi sutinkame, jog reikia rasti pusiausvyrą tarp apibriešties, kurią mes e, siūlome, jei grindžiama terorizmo direktyva ir kalbam apie patį žalingiausią turinį, bet kalbam ir apie turinį, kuri skatina kursto vykdyti teroristinius veiksmus arba um, aiškinama, kaip tai turėtų būti įvykdyta. Toliau apribojimai e, apibrieštims turėtų būti labai atidžiai apsvarstyti, kadangi bus daug sunkiau pašalinti žalingą turinį. Toliau dar viena pastaba, daug jūsų kalbėjote apie vienos valandos taisyklę. Aš norėčiau pasakyti labai tiksliai, vienos valandos taisyklė taikoma tik teisni, mm, teisni, teisinėms privaloma, teisiškai privalomams prievolėms pašalinti. Taigi, jeigu yra nustatyta, kad konkreti informacija yra žalinga ir į teroristinę ją reikia pašalinti ir e, tikslas yra e, užkirsti kelią prieigai prie šitokio turinio. Nėra e, kažkokių papildomų reikalavimų, bet veiksmų reikia imtis labai greitai. Vienos panaudos taisyklė grindžiama aiškia statistika, kurios rodo, kad potenciali žala, kurią sukelia teroristinis turinys, didėja kiekvieną valandą, kol jis e, turinys lieka internete. Taigi reikia užtikrinti, kad teroristinis turinys nepaplistų daugelį labai greitai per e, visas platformas. Taigi, kuo greičiau mes tą turinį pašalinsime, tuo bus efektyviau. Ir dar e, dėl proaktyvių priemonių, tai yra kertinis akmo šito pasiūlymo tai yra svarbiausia mūsų pasiūlymo dalis ir tai yra susiję paprasčiausiai su problemos dydžiu. Kol kas Europolo interneto platformos mm, stebi tūkstančius, daugybę tūkst, dešimtis tūkstančių mm, internetinio turinio, teroristinio turinio atveju visoje mm, Europos Sąjungoje, bet Aš tik norėčiau dar porą dalykų. Vien tik tai Facebook'e pašalinta 8,3 milijono e, turinio atveju tik tai per tris mėnesius. Taigi bendrovės imasi priemonių jau dabar, bet nėra teisinės sąrangos, nėra saugiklių, nėra apsaugos e, dėl to šis pasiūlymas ir mėgina veikti tas mm, problemas. Aš tikiuosi jūsų pagalbos ir tikiuosi, kad nuostatos bus dar labiau subalansuotos ir, ir pakankamai stiprios. Labai ačiū. Labai ačiū. Na, kadangi kitas klausimas yra apie auksinės vizas ir bus komisijos pristatymas, tai mums liko tik 15 minučių, nežinau ką daryti. Na, Dan, labai greitai apibendrinkite ir toliau perėsim prie kito klausimo. Dėkui labai trumpai, aš norėčiau padėkoti visiems kolegams už jūsų pasisakymus, aš sutinku su dauguma iš to, ką jūs sakėte. Na, mes, žinome, turim detaliai aptarti visą projektą, kadangi tai labai sunkus klausimai ir mano duris visuomet atviros, esu pasirengęs tai daryti, tik tai reikia numatyti pusiausvyrą ir užtikrinti, kad bus pašalintas teroristinis turinys ir kad būtų įvykdytos visos platformos, visos platformų prievolės. Na, tai tikrai bus iššūkis ir noriu pasakyti e, komisijai dėl Facebooko. Na, Facebookas pašalino 8,3 mm, milijonus atvejų, e, dar neįpreimu šito teisės akto. Taigi tikrai yra daug savanoriškumo ir reikia užtikrinti, kad mes tai identifikuosim ir pripažinsim. Bet aš tikrai tikiuosi dirbti kartu su jumis ir mano mano duris visuomet atviros ir esu pasirengęs aptarti visus požiūrius ir laukiu gero rezultato. Labai ačiū. Na, Facebookas, aš nežinau, nėra mm, aišku, bet 8,3 milijonai iš kur. Tai nėra mm, kažkokios perspektyvos ir jeigu yra tiek daug atvejų visoje srity, tai mm, nėra tai yra savanoriška, Facebookas veikia savanoriškai, mes nežinom, kokia yra globali pozicija. Na, nors e, niekas jų nekritikuoja, kad jie savanoriškai imasi priemonių. Tai tikrai yra didžiulis dalykas ir reikia tai padaryti na, iki 15 dienos, taigi linkiu pranešėjai ir šešėlinės pranešėjams didžiulės e, sėkmės, tai tikrai didžiulė užduotis, linkiu jiems kuo geriausios sėkmės. Ir toliau kitas e, klausimas, e, komisijos pristatymas. Aš atsiprašau kolegų iš komisijos, nes liko tik tai mes turim tik 20 minučių, kol jūs pristatysit šitą labai reikalingą ir ilgą, ilgalaikį pranešimą apie mm, prekybės leidimų gyventi suteikimą investuotojams schemas Europos Sąjungoje. Tai matau, kad e, aš noriu žinoti, ar jūs esat pasirengę e, pateikti savo pristatymą, nors labai nedaug laiko turim. Jeigu taip, tai gerai. Tai jeigu galėtumėt pateikti šitą pristatymą ir aš labai atsiprašau e, Na, Ana, tai gal visas jūs, aišku, kalbėsit apie tai ir, aišku, kiti nariai norėtų pasisakyti, bet e, pirmiausia, mes e, norim išklausyti komisijos, tai jeigu taip tinka, nes po 4.15 balsavimas, tai atitinkamai reikia planuoti laiką. Jeigu taip gerai, tai turkoj žodis komisijai prašome. Thank you very much, Mr. Chairperson. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums už tai, kad suteikite mums antrą galimybę pristatyti šią labai svarbią ataskaitą. Aš suprantu, kad komisijos narė Jūrova trumpai jau aptarė šį klausimą e, komitete e, praeitą savaitę su Jumis. Trumpai aš e, pristatysiu šį klausimą. Prasidėjo darbas 14 metais ir noriu pasakyti, kad E, iniciatyva atėjo iš parlamento, Europos parlamentas paragino komisiją įvertinti įvairias e, pilietybės teikimo schemas. Komisija 17 metais parengė pilietybės ataskaitą ir tiksliau buvo įpareigota pateikti 17 ataskaitą ir pristatyti valstybių narių padėtį ir pateikti gairias valstybėms narėms e, po maždaug prieš dešimt dienų mes e, paskelbėme ataskaitą. Bet komisija ne tik ataskaitą parengė. Įvertinome visas nacionalinės sistemas, pagal kurią suteikėme ES pilietybę, bet mes padarėme dar daugiau, nes uh, vertiname visas sistemas, pagal kurias suteikiamos taip pat ir tos e, auksinės vizos, leidimas gyventi už investicijas, ne tik pasai, ne tik pilietybės suteikimas už investicijas, bet e, kitas klausimas, į kurį gilinamės, yra e, vizos už investicijas. Trumpai pristatysiu Jums ataskaitą, ji pagrįsta faktiniais tyrimais, faktinė analizė, kuri atlikta pirmą kartą. E, nacionaliniai ekspertai e, dirbo, įvertino valstybių narių visų sistemas taip pat padėjo mums įvertinti aktualumą duomenų ir e, padėjo palaikyti ryšius su valstybės narėmis. Surinkė informaciją, parengėme tą skaitą ir e, vidinį darbo dokumentą. E, kalbama e, apie tris valstybės narės - Bulgariją, Kiprą ir Maltą, kurioje egzistuoja tos schemos. Reikia pasakyti, kad Bulgarija jau, kol buvo rengiama ta skaita, nusprendė sakyti tos praktikos, o 20 valstybių narių, įskaitant Bulgariją, e, Latviją, Lietuvą, Estiją, Airiją, Niderlandus, Lenkiją, Rumuniją, Slovakiją, Junktinę karalystę ir kitas valstybės narės, jos taiko auksinių vizų sistemą. Ir e, kai tris, ir mes žiūrėjome į pilietybės suteikimo ir vizų suteikimo klausimus ir e, informaciją faktinį reikalavimus, kiek reikia investuoti pinigų, kokie e, gyvenimui keliami reikalavimai, kokie, e, sau, kokios saugumo patikros įgyvendinamos, taip pat kaip įvertinami reikalavimai susijęs su pinigų plovimo prevencija. Ta skaitoje yra dalis, kuri aptarė teisėtumą auksinių pasų ir auksinių vizų išdavimo. Ir e, taip pat įvertiname, kiek ES, ES turi kompetencijos šioje srityje. Pagrindinė išvada ataskaitos yra tokia vienos valstybės narės sprendimas suteikti pilietybę už investicijas automatiškai turi poveikio uh, E, kitoms valstybėms narėms, nes atsiranda ryšys. Kitaip tariant, kai viena valstybė narė priima sprendimą, tas sprendimas turi poveikio e, visoms valstybėms narėms. Išduodant leidimą gyventi taip pat e, yra taip pat, nes vienos valstybės narės sprendimas išduoti leidimą gyventi turi poveikį asmeniui ir per 180 dienų e, tas asmuo gali keliauti po Šengeno zoną ir ne tik 20 dienų. Ir komisijos pagrindinė išvada yra ta, kad pilietybė ar leidimas gyventi už investicijas e, turi poveikio visai Europos Sąjungai. Mes taip pat e, paskelbėme informaciją apie tų schemų silpnuosius aspektus – Yra faktų, kurie aiškiai rodo, kad tos trys valstybės narės, e, kurioje mm, suteikiama pilietybė už investicijas, nėra reikalavimo fiziškai gyventi toje valstybėje narėje. Ir taip pat dėl auksinių vizų tik tai formalūs reikalavimai galioja dėl gyvenimo, e, fizinio gyvenimo tose valstybėse narėse. Taip pat labai svarbu yra pasakyti, kad pareiškėjai prašydami suteikti pilietybę neturi įrodyti jokio tikro ryšio su ne viena iš tų trijų valstybių narių. Nėra jokio ryšio reikalavimo dėl leidimų gyventi sistemų panašiai. Kyla susirūpinimas, nes tos schemos. Uh, e, E, neužtikrina, kad bus laikomas reikalavimų dėl ilgalaikio gyvenimo. Ir komisijos e, išvados yra tokios, kad yra problemų dėl saugumo, nes nesame tikri, kad pakankamai griež, griežtos yra saugumo patikros valstybėse narėse. Taip pat e, trečiųjų šalių organizuoti nusikaltėliai gali pakliūti ES, taip pat yra didelis pavojus korupcijos ir pinigų plovimo atveju, kadangi nebūtinai laikomas visų teisės aktų reikalavimų skirtų kovoti su pinigų plovimu, suteikiant vizas ar išduodant pasus. Ir raginamos valstybės narės uh, e, E, nukreipti investicijas taip, kad būtų vertinti visi aspektai ir būtų laikomasi kovos su pinigų plovimu reikalavimai. Galiausiai kyla rimtų klausimų dėl valdysenos ir skaidrumo, kadangi informacija ne visuomet valst... pateikiama valstybės narės teikia apie saugumo patikras nėra bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmų, atliekant saugumo patikras, trūksta skaidrumo. Jau kalbėsime apie skaičius leidimų užduodamų, pareiškėjų skaičius, e, atmetamų prašymų skaičių ir apie ekonominę naudą nėra duomenų. Tyrimas rodo, kad priežiūra schemų taip pat labai riboto pobūdžio buvo dažniausiai ir kaltais e, kyla abejonių dėl to, ar nebuvo interesų konfliktų. Dar trumpai, sako pirmininkas, ką ketiname daryti tie, kurie skaitėte ataskaitą. Žinote, kad mes ketiname suburti ekspertų grupę, kurie atstovautų valstybę, kurie būtų atstovavimo visoms valdybės narėms. Iki šių metų pabaigos pabandysime parengti saugumų patikrų mm, reikalavimus Taip pat gilinsimės į deramos valdysenos ir skaidrumo klausimus. E, toje grupėje tikslas e, tris kart e, sušaukti susirinkimus, vieną pavasarį, dar du iki metų pabaigos. Taip pat e, bus vertinta, kaip e, tie leidimai ir pasų išdavimas atitinka ES teisės aktus, taip pat ar e, laikomasi kovos su pinigų plovimu direktyvos ir penktosios direktyvos, kuri pradės galioti kitais metais, mes norime aktyviai e, veikti nustatydami atitinkamas e, institucijas ir ketiname toliau dirbti su valstybės narėmis, kaip galima tampriau. Mes tikimės, kad e, jūs e, pakankamai faktų rasite ir galite deramai vertinti šią ataskaitą. Mes turėsime padaryti dar trumpą pertraukėlę prieš balsuojant dabar ponė Gomeš ir ponė Intveld. Pirmoji Ana Gomeš. Ačiū komisijai už ataskaitą. Ji uh, apibūdina uh, situaciją, E, kuri atrodo kur kas blogesnė, negu aš galėjau bent įsivaizduoti. Ir e, išvados komisijos e, labiausiai šokiruoja Tai yra nemoralu. Valstybės narės suteikia auksnės vizas, o neleidžia pabėgėliams ir migrantams atvykti į ES. Korupcija, aš apie tai net nekalbėsiu. Aš norėčiau pakalbėti apie mokesčių vengimą ir pinigų plovimo pavojų, taip pat saugumo pavojų E, apie ką kalbėjo komisija, nes tai yra schemos, e, per kurias ES patenka organizuoti nusikaltėjai. Mes jau tą matėme Panamos dokumentų taks. Trečiame komitete matėme daugybę pavyzdžių. Naujausi faktai rusai Suomijoje e, su Maltos auksinis pasais ir auksinėmis vizomis išplauta yra milijardai per e, Danskė banką ir Estijos bankus. Taip pat e, matėme, kad JAV sankcijų sankcijų sąraše buvo vienas sirijos pilietis e, dėl to, kad jis užsėmė ginklų pirkimų valdžiai Sirijos, jisai dabar veikia Vengrijoje, gyvena Vengrijoje ir valstybės narės sunkiai gali užtikrinti kontrolę. E, turi atlikti valstybės narės prieš suteikdamos vizas deramą patikrą, patikrą, bet to nepadaro. Ir negalima šiaip tik tai rinkti ataskas ir nieko nedaryti komisijai. Pirmininkė, mes turėtume balandį per paskutinę sesiją patvirtinti rezoliuciją ir aiškiai rekomenduoti komisijai ir valstybės narėms tam tikrus dalykus, taip pat ir kitam parlamentui pateikti rekomendacijas, nes šis klausimas yra toks, kurio negalime atidėti. Uh, Ir reikia pradėti pažeidimų procedūrą prieš valstybės narės, jeigu jos e, tikrai nesilaiko saugumo reikalavimų ir negyvena e, pinigų plovimo prevencijos direktyvos reikalavimų. Dar komisijai noriu kai ką pasakyti, kodėl e, nieko nekalbama apie sankcijų režimą ir jo atsisakymą. Sofija. Man netaip jau labai tinka komisijos ataskaita, man atrodo, ji labai silpna, sunku suvokti tai, kad komisija prieina prie išvės, kad auksinių vizų ir pasų schemos yra kelia pavojų e, saugumui. Viskas, ką siūlo komisija, yra darbo grupė. Mes galėtume pagalvoti apie kitas nusikaltimų rūšis. Galbūt komisija nebūtų tokia atsipalaidavus, bet mm, ties nusikaltėliai, apie kokius e, kalbame, yra ne kokie smulkus vagišiai, jie yra turtuoliai, kurie uh, duoda labai daug pinigų, atneša daug pinigų į nacionalinį išdą, tai yra dėl to galbūt kitaip. Ir man norėtųsi, kad komisija nustotų kalbėti apie ES kompetenciją, bet pateiktų pasiūlymą atsisakyti panaikinti tokias sistemas, nes kalbame apie ES pilietybės pardavinėjimą ir kalba apie tai, kas e, turi labai rimto poveikio Šengenui ir ES piliečių saugumui. Iš principo tos schemos yra visiškai nemoralios, e, tai yra uždanga sukčiams veikti, ar raudonas kilimas sukčiams. Ir reikėtų pasiūlyti procedūrą, kaip kad ir suteikiant leidimą gyventi prieglopšio prašytojams, pabėgėliams. E, migrantams. Mes turime bendrasias procedūras, e, taip pat kvalifikacijų, priskirimo e, sąlygas ir komisija būtent tą turėtų daryti pirmiausia ir mažiausiai. Keletas klausimų. Norėčiau, kad komisija e, atskleistų informaciją apie ekspertų grupę, kas yra dalyviai ir kokia yra darbo atvarkė protokolai. Norėčiau protokolo turinį pamatyti. Dar vienas dalykas. Kipras atrodo atsisakė dalyvauti spalio mėnesio susitikime pirmajame. Kodėl taip atsitiko? Ir kada prasidės e, sutarties pažydimo e, procedūra prieš valstybės narės, kurios nereikalauja, kad vizų turėtojai fiziškai gyventų šalyje ar turėtų kokio nors ryšių su ta valstybė nare. Bet pirminkė, aš manau, komisija pirmiausiai privalėtų paskelbti e, tyrimo dalyvių sąrašą, darbo tvarkės ir protokolų susitikimų. Na, noriu atsiprašyti komisijos, nes dabar jums nebeliko laiko atsakyti į pastabas. Labai atsiprašau dėl to. Gal galėtumėte, na, turbūt teks atsakymus pateikti raštu ir tada pasižiūrėsime, mm, kaip bus su tais pasisakymais. Kolegos čia parodė didelį susidomėjimą. Ataskaitą aptarsime, kaip reikėtų dirbti. Toliau aptarsime su kole, pasisakiusiais kolegomis ir koordinatoriais. Bet mm, norėčiau na, paprašyti, kad atsakytumėte raštu, bent jau iš pradžių. Tai yra svarbu, o dabar mes turime pradėti balsuoti. Atsiprašau, kad priverčiau jūsų trumpinti pristatymą. Ačiū ir nariams už reakciją į auksinių vizų ir auksinių pasų klausimą. Dabar po minutės pradėsime balsuoti kartu su jūri komitetu. Tikiuosi, kad turite balsavimo korteles. Thank you.